politinę frakciją arba mažiausiai 40 narių. Dėkoju. Dabar perėsime prie balsavimo. Dėl darbo tvarkos. Ponas Karver, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, aš vasario ketvirtą dieną kreipiausi į pirmininką Šulcą dėl labai svarbaus klausimo ir esu kalbėjęs su kolegomis iš kitų politinių frakcijų. Aš norėčiau, kad šis laiškas būtų pademonstruotas prieš 750 liudininkų ir kad jis taptų matomas pirmininkų Šulcui. Dėkuoju. Pirmiausia, balsuosime dėl ponios Jezlovieckos pranešimo. ES ir Šveicarijos susitarimo protokolas. Aš noriu priminti kolegoms, kad e, Nobelio taikos premija vakar buvo paskirta ir jos laimėtojas mirė. Aš manau, kad parlamentas turėtų išreikšti savo užuojautą. So, trečiam la raport. Taip, mes visi e, pareiškime už, užuojautą. Dabar Jazlovieckos pranešimas ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvos menų judėjimo protokolas. Balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Dar galite balsuoti, sako pirmininkas. Dabar baigiame balsavimą. Priimta. Toliau Šogor pranešimas. Trišalis socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikimas ekonomikos augimo ir žimtumo klausimais. Balsuosime vardiniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau pono Belet pranešimas. Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai. Jis yra priimamas pagal Europos parlamento ir tarybos susitarimą. Toliau Lamsdorp pranešimas ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimą baigiame. Priimta. Toliau Susitarimas dėl konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo. Taip. Mes pirmininkė, ačiū. Dėkoju visiems, visiems kolegoms, kurie prisidėjo ruošiant šią rezoliuciją. Laikas parlamentui pasisakyti už Europos socialinį dialogą ir už tai, kad ES būtų geresnių darbo sąlygų lyderė žvejybos srityje visoje, visame pasaulyje kad tokie darbuotojai galėtų gauti ir tinkamą atlyginimą, ir polsio laiką ir taip toliau. Negalime atidėlioti konvencijų įgyvendinimo, nes būtent e, laikantis konvencijų bus pagerinti darbo, e, darbo sąlygos. Tikiuosi, kad šiandien mes e, nuveiksime labai svarbų e, darbą e, žvejybos sektoriaus darbuotojams, nes be solidarumo jie neturės geresnių darbo sąlygų. Ačiū. Deci, cine este pentru? Dėkoju. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau pranešimas dėl pastarojo meto įvykių Lenkijoje. Turiu pasakyti, kad yra ENF frakcijos rezoliucija, balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau turime bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Jį yra pateikusios penkios frakcijos. Treč, trečia dal, trečias straipsnis, pirma dalis, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas straipsnis, originalus dokumento tekstas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešta dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septinta dalis, vardinis balsavimas, kolegos prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštunta dalis. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau po aštuntojo straipsnio trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Vėl balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Dar vienas vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau originalusis tekstas, konstatuojamosios dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau dvyliktoji, kas už, prieš, susilaikė priimta. E, tryliktoji, kas už, prieš susilaikė priimta. A konstatuojamoji dalis, dvi dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. C konstatuojamoji dalis, dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. H konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. K konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. W konstatuojamoji dalis. Pirmasis pakeitimas. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tai reiškia, kad balsuosime dėl W konsultuojamosios dalies, originaliojo dokumento teksto dalies, balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Priimta. Toliau antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmestam. Z konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikę. Turime pasitikrinti, balsuokime dėl Z konstatuojamosios dalies, antrojosios dalies. Balsuoti baigiame atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos su pataisomis, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar Kastaldo pranešimas. Ponas Kastaldo, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų visų mūsų bendrą darbą rengiant šį pranešimą. Mūsų tikslas buvo paskatinti šią partnerystę, kuri šiandien nėra pripažįstama kaip svarbiausia, nors tai yra labai svarbu mūsų principams ir mūsų vertybėms. Žinoma, taip pat dėkoju ir Tuniso žmonėms už jų pastangas, už pilietinės visuomenės pastangas per pastaruosius metus. Be jokios abejonės, jie yra nusipelnę Nobelio taikos premijos. O dabar atėjo laikas mums pademonstruoti solidarumą šios šalies žmonėms. Balsuojame 27 straipsnis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 straipsnis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 straipsnis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 straipsnis, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 straipsnis. Dvi dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Vardinės balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 61 straipsnis, dvi dalys. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, priimta. 62 straipsnis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 63 straipsnis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 64 straipsnis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. M konstatuojamoji dalis. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos, bendros rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Kastaldo pranešimas yra priimtas sveikiname pranešėja. E, dabar pono Balaš pranešimas. Socialinis dempingas ES. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas straipsnis. Trys dalis. Vardiniu balsu. Būdu balsuosime. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečia dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta taip pat. Antras straipsnis. Dvi dalys. Balsuosime vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Septintas straipsnis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas straipsnis. Dvi dalis. Balsuosime vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pakeitimui priimta antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 11 straipsnis. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Atsipratau. Atsiprašau, sako pirmininkas, atmesta. Na, geriau pasitikrinkime. Balsuojame. 11 straipsnis, antroji dalis. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13 straipsnis, dvi dalys. Pirmoji dalis, balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 15 straipsnis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 straipsnis, šešios dalys. Balsuosime vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirta dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. Penkta dalis. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir šešta dalis. Paskutinė šios straipsnio dalis. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 22 straipsnis, 3 dalis. Balsuosime vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 straipsnis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 straipsnis, dvi dalys, Balsuojame vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 28 straipsnis, dvi dalys, vardinis balsavimas, pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 29 straipsnis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame, pasitikrinsime balsavimo rezultatus. Dabar galime balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 straipsnis, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Galime pasitikrinti rezultatą. Manau, kad tiek pat balsų beveik buvo atiduota už ir prieš, bet pasitikrinkime. 30 straipsnis, balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. 31 straipsnis, keturios dalis, vardinis balsavimas. Pirma dalis, balsuokime. Balsavimas baigtas, priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečia dalis. Galime balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ir ketvirtoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 32 straipsnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 straipsnis. Vardinis balsavimas. Dabar galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 37 straipsnis kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44 straipsnis kas už. Prieš. Susilaikė. Aš manyčiau, kad turime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 48 straipsnis, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra. Na, galime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 49 straipsnis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 51 straipsnis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 52 straipsnis. Penkios dalys. Balsuosime vardiniu būdu. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirta dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir penktoji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 53 straipsnis, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 54 straipsnis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 56 straipsnis. Dvi dalys. Vardinis balsavimas, pirma dalis, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. 57 straipsnis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 59 straipsnis, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. 59 straipsnis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. A konstatuojamoji dalis, dvi dalys, vardinis balsavimas. Pirmoji dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ir antroji dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. A. D konstatuojamoji dalis. 3 dalis. Atsiprašau. Atsiprašo pirmininkas D. Konstatuojamoji dalis. 2 dalis. Vardinis balsavimas. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. P. Konstatuojamoji dalis. 3 dalis. Vardinis balsavimas. Pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečia dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. AA konstatuojamoji dalis, kas už? prieš, susilaikę, priimta. AD konstatuojamoji dalis, dvi dalys, vardinis balsavimas, pirma dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antra dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. priimta. Sveikiname poną Balaš. Dėl darbo tvarkos. Ponas Černecki, prašom. No.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 Prieš balsavimą ir ankstesnėse diskusijose įvyko keletas incidentų ir mes matėme juos e, susitikime ir diplomatų galerijoje ponas Čižov, Rusijos ES ambasadorius, Nežinau, ar jis gali diskusijų metu pas mus lankytis. Aš manau, tai yra neprimtina ir tai neturėtų pasikartoti ateityje. I, I votes, could... Dėl balsavimo, dėl vykusio balsavimo aš negalėjau pakelti akių aukščiau ir to nemačiau, bet be jokios abejonės atsižvelgsiu į jūsų pastabą. Dar yra kolegų norinčių pasisakyti ponas Lamsdorf, bet pirmiausia kitas mūsų kolega, prašom. Mr. President, Monsieur le Président, euh, moi je veux pas. Pone pirmininkė, aš norėčiau kalbėti apie balsavimą kuris ką tik įvyko. Aš esu pranešėjas, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Mums reikėjo dėti daug pastangų, daug darbo ir dabar turime puikų rezultatą. Europa e, siekia ir kalba apie socialinį progresą ir turi jo pasiekti. Dėkoju. Dabar ponas Lamsdorf. Norėčiau sureaguoti labai trumpai. Mes turime taisyklės, kitų šalių diplomatai gali stebėti mūsų darbą, du diplomatai nuo šalies mes esame atvi, atviras parlamentas, nieko neslepiam ir manau, kad gerai, kad Rusijos e, diplomatas buvo atvykęs Šį sekmadienį bus Duma renkama e, Rusijoje ir norėčiau, mano svajonė būtų, kad Duma dirbtų taip atvirai Rusijoje, kaip dirba šis parlamentas. Ačiū. Dėkoju. Dabar toliau balsuosime. Gurări. Avem. E, Balsuokime dėl ketvirto straipsnio. Žodinis pakeitimas. Pervanš Beres. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Panašu, kad mes atmesime techninių standartų pasiūlymą, kurį pasiūlė, pateikė komisija. Komisija neįsiklausė į parlamentą. Mes norime pakartoti savo įsipareigojimą saugoti investi, investuotojus Ir todėl prašau palaikyti mano žodinį pakeitimą. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors prieštarauja, kad būtų pateiktas žodinis pakeitimas? Ne. Tada balsuosime, kas už, kas prieš e, susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Noriu pabrėžti, kad reikės 367 narių, parlamento narių daugumos, todėl noriu paprašyti balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėkoju. Puiku. But if I didn't, they would say, no, no, no. You... Ponai, dabar vyks pasiaiškinimas dėl balsavimo. Norėčiau paprašyti tų, kurie išeina iš salės, kuo greičiau tai padaryti ir leisti kitiems pradėti aiškintis dėl balsavimo.